pradės eiti pareigas, kurios yra nesuderinamos Europos parlamento narės mandatu. Noriu pagal darbo tvarkos 24 straipsnį pasvengti padarą dezyros namis pareigomis. Tai reiškia, kad nuo balandžio 7, balandžio 9 ir 2014 <clears throat> gegužės 1 dienos atlaisvina minėtų parlamentarų vietos ir apie tai informuosime nacionalinės institucijos, Estijos atsak, atsakingos kompetingos institucijos pranešė, kad Katrin Saks nuo balandžio 7 pakeis padarą pagal 7 straipsnio pirmąją dalį <clears throat> ir darbo tvarkos taisyklių ketvirto straipsnio patvirtinti, tai yra priėmė domen ponios, ponios Saks e, išrinkimą e, Europos parlamentą nuo balandžio 7. Sveikiname senai naują kolegę, noriu pranešti, kad pagal tinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį